επανερχόμαστε στη συνεδρίαση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το... Ačiū, labai diena, tęsime posėdį. Kitas darbo tvarkės klausimas - tarybos ir komisijos pareiškimai dėl miškų gaisrų Amazonės regione. Tarybos vardu dabar kalbės ponė Tupurainin. Prašau. ponė pirmininkė, ponas ir ponai. Manau, nesu vienintelė teigianti, kad šiandien svarstamas e, klausimas dėl Amazonės regiono miškų gaisrų mums visiems kelia didžiulį nerimą. Gaisrai reiškia tragediją ne tik e, tiesioginiams, ne tik regiono gyventojams, tačiau ir mūsų klimatui ir visai planetai. Negaliu neįvertinti Amazonės regiono miškų svarbos kovai su klimato kaita. Amazonės atogražų miškai yra unikalų savo turtingumu ir įvairovė. Miškų naikinimas, dėl kurio kaltas daugiausiai žmogus ir, ir e, taip pat klimato kaita, yra rimta grėsmė, nes uh, sunaikina daug gyvūnų ir augalų ryšių, rūšių atogražų miškuose. Šie miškų gaisrai yra tiesiogiai susiję su uh, miškų naikinimu. Ir ypač problema uh, stipri Brazilijos atogražų miškuose ir besirbojančiose valstybėse dėl miškų gaisrų, žūsta daug augalų ir gyvūnų rūšių, išstumiami iš savo gyvenamų vietų čia buviai, kova su klimato kaita pasaulio mastu ir atogražų miškų apsauga yra viena iš svarbiausių Suomijos pirmininkavimo, vienas svarbiausių Suomijos pirmininkavimo prioritetų. E, miškų kirtimas e, kelia grėsmę e, gyvūnams ir žmonėms. Taip pat e, miškai yra labai svarbus e, atogražus siekiant užtikrinti iki 50-ųjų metų e, neutralų poveikį klimato kaitai, ko siekia Europos Sąjunga. Nepaisant Europos Sąjungos lygmenių vykdomų veiksmų ir kitų tarptautinių veiksmų ir įsipareigojimų, miškų naikinimas, miškų plotų mažėjimas ir toliau lieka rimta problema Amazonės regiono miškų gaisrai tik dar labiau pabrėžia būtinybę dėti daugiau pastangų sprendžiant šią problemą. 2019 balandį taryba patvirtino išvadas dėl e, ES miškų ūkio strategijos. Naudodamasi progą taryba pabrėžė šios strategijos svarbą siekiant užtikrinti ES ir valstybių narių politikos veiksmų suderinamumą, siekiant tvariai valdyti miškų išteklius. Žemės ir miškų ūkio taryba kitą savaitę surengs diskusiją dėl būtinybės patvirtinti naują strategiją po 20 metų, kuri būtų grindžiama tais pačiais principais, tačiau taip pat būtų atsižvelgiama ir į e, naujas tendencijas e, miškų valdymo srityje ES ir valstybių narių bei tarptautinių lygmenių taryba neseniai gavo ilgai lauktą komisijos komunikatą, kuriame e, siūlomi papildomi veiksmai ES lygmenių siekiant atkurti E, išteklius visame pasaulyje. Mes įdėmiai šį dokumentą e, aptarsime ir taip pat laukime jūsų minčių ir idėjų. Taryba tikisi šią temą 2019 gruodžio, gruodį patvirtinti atitinkamas išvadas, turint omenyje, kad miškų naikinimas apriepia e, ne vien tik tai miškų ūkio sektorių, reikia diskutuoti ir susijęti e, aplinkosaugą, žemės ūkį ir prekybą su šios problemos sprendimu. Mes tikimės, kad bendromis pastangomis sugebėsime įnešti svarų indėlį, išsaugant miškus ateityje. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, baigdama noriu pabrėžti, kad Amazonės regiono miškų gaisrai yra pasaulinio masto problema kuriai spręsti reikia skubaus tarptautinio įsikišimo, glaudus bendrabiavimas su Amazonės regiono šalimis čia yra labai svarbus. Tokios šalis, ypač Brazilija, turi uh, reaguoti į miškų gaisrus ir uh, vykdyti prisimtus įsipareigojimus. Aš raginu Amazonės baseino šalių vadovus netidėliojotinai imtis veiksmų ir kartu su ponu Bolsonaru e, mes, e, mes galime padėti ponu Bolsonaru, tačiau reikia pamatyti konkrečius veiksmus. E, Suomija ėmėsi atitinkamos iniciatyvos per neformalų sustikimą Helsinkyje užsienio reikalų ministrų rūpiučio pabaigoje ministrai pabrėžė būtinybę patvirtinti visą apriepiančią ES poziciją, siekiant e, šios krizės sprendimo. Kaip pirmininkaujantis šalis, dėsime visas įmanomas pastangas, kad užtikrintume, jog ES galėtų vieningai, nusekliai ir veiksmingai imtis veiksmų šią problemą sprendžiant. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar komisijos vardu Ponas Vėl galės pasisakyti. Thank you, thank you very much, Mr. President. Um... Ačiū pirmininkė ir pirmininkančios valstybės atstoviai. Taip pat dėkoju parlamento nariams. Šiandien susidurėme su klimato krize. Dėl to kenčia mūsų ekonomika, gyvenimas ir mūsų ateitis. <clears throat> Visoje planetoje vykstantis gaisrai, miškų gaisrai išskiria didžiulius kiekius CO2 į atmosferą. Krizė ne tik Amazonėje, bet ir kitoje pasaulio pusėje, Sibirė. Amazonė vis dėlto yra unikalus miškų masyvas dėl to, kad gamina labai daug deguonės ir yra labai svarbi mūsų planetos sveikatai. Puiku, kad įtraukėte šį klausimą į darbo atvarkę. Privalome sustabdyti, sustabdyti miškų naikinimą dėl trijų priežasčių. Pirma, kad nemažėtų bio įvairovės, kad negilėtų klimato kaitos problemos ir kad pasiektume 20 metų darbo tvarkę ir įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą. Miškai, miškų nykimas e, tiesiogiai įtakoja bioįvairovę, sveikatą, e, pragyvenimą vietos bendruomenėms ir mūsų tvaraus vystimus įsipareigojimus. ES stengiasi spręsti tas problemas tose valstybėse. Mes nuolat palaikome ryšį su valdžios atstovais, taip pat ir Brazilijoje pradėjome įvairių priemonių, kad e, šita situacija būtų sustabdyta, ištaisyta. Bolivija paprašė įsteigti nepaprastosios padėties koordinavimo centrą. Mes pasiuntime ir ugnegesių. Ir tokią pagalbą mes pasiruošę suteikti bet kuriai nukentėjusiai šaliai, jeigu jie to paprašytų. Kopernikus, Koperniko e, gamtos stichijų nelaimių centras, satelitinis centras pradėjo veikti Brazilijoje, Paragvajoje, Bolivijoje. ES finansuoja įvairius vystimosi projektus skirtus e, sausumos teritorijoms, miškų teritorijoms Amazonės baseinė ir Brazilijoje. 120 milijonų eurų skirta planuojama dar naujų veiksmų už 28 milijonus eurų. Nuolat kalbame su Kolumbijos valdžia. Jiems sekasi veiksmingai koordinuoti veiksmus. Neseniai vyko G7 susitikimas. Ten mes pradėjo rengti, pradėjome renkti aukšto lygio susitikimą dėl Amazonės, kuris vyks prie Junktinių tautų generalinės asamblėjos prioritetas yra kovoti su laukinių miškų gaisrais, bet taip pat spręsti struktūrinės jų priežastis, tai yra žemės ūkio plotų plėtimą. Liepa komisija priėmė komunikatą dėl pasaulio miško apsaugos ir atsodinimo. Ten numatyta įvairių veiksmų, pavyzdžiui, kaip tvariai naudoti žemės plotus kaip sumažinti spaudimą šiuo metu tenkantį miškų plotams. ES mm, stengiasi mažinti savo vartojimą ir ekologinį atspaudą. Įmamės įvairių reguliavimo ir kitų priemonių, kad sumažintume miškų kirtimą, miškų nykimą Norime taip pat pagerinti informacijos apie miškus kokybę ir dėl to įsteigti naują miškų stebėsenos observatoriją. Pagrįsta mokslinė informacija yra svarbus elementas mūsų strategijos. Mes turime apibriežti ilgalaikės ekonominės pasiekmes, kas atsitiktų, jeigu miškai toliau nyktų. Komisija įsipareigoja tęsti kovą su miškų naikinimu ir galime padėti tiems, kurie nukentėjo nuo miškų gaisrų ne tik Amazonėje, bet ir kitur pasaulyje. Glaudžiai bendarbiaudami su tų šalių vyriausybėmis mes galime to pasiekti. Ačiū. Dėkoju. Dabar kitų frakcijų atstovai ir dvi minutės suteiksiu poniai e, Maginės, kurie parlamento vicepirmininkė. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Tupurainen. Jūs iš tikrųjų esate miškų ekspertai ir labai malonu, kad jums pirmininkaujant kalbame apie šios klausimus. E, Komisijos e, narys taip pat e, pristatė šį klausimą. Lankytojai tikriausiai taip pat susidomėję seka mūsų diskusijas apie gaisrus Amazonijoje. Mes turime galvoti, kaip pasaulio mastu dirbti kartu, nes ne viena šalis negali išspręsti atskirai šios problemos. Tuo metu, kai šalis siekia suverenumo, reikia stiprinti ir daugia šališkumą, o nesilpninti jį, rodyti pirštais į tam tikras šalis vargu ar padės. Mes galime kalbėti apie problemas, bet reikia kalbėti ir apie pažangą. Pavyzdžiui, kalbėsime apie Braziliją. Neseniai imtasi veiksmų dėl Letičia pakto, keletas šalių prisijungė prie to ir vis tik tai tie veiksmai pradėti po to, kai tarptautinė bendruomenė e, ėmėsi spaudimo. Mes būsime atsakingi visi, jeigu Amazonijos regionas mirs ir reikia dirbti toliau. Pasižiūrėkite į politikos vientisumą. Reikia e, gilintis, pavyzdžiui, ar žemė nenaudojama žemės ūkiu po to, kai prie, e, buvo sunaikinti miškai. Mes turime e, taip pat galvoti apie susitarimus su Merkosiu ir apie e, tai, kad tas nuostatas, kurios e, kalba apie klimato kaitą, reikia žiūrėti, ar to šalis laikysis savo įsipareigojimų. Mes, kaip europiečiai, taip pat turime prisipažinti ir pasakyti, kad ne visuomet labai daug galvojame apie miškus, apie bioįvairovės išsaugojimą. Uh, ir neprisidėjome prie aplinkos stiprinimo. Taigi mes turėtume dirbti kartu su kolegomis Pietų Amerikoje ir kitur, nes ir Arktis e, regione Indonezijoje e, kitur dega miškai, dėl to išsiskiria labai daug CO2. Šios diskusijos labai savalaikės ir dėl to norėčiau padėkoti visiems dalyvaujantiems. Dėkoju, dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardus kalbės E, pirmininkė e, Garsie Perės. Dėkui, pirmininkė. Amazonės e, drėgnųjų atograšų miškų gaisrai yra tikra tragedija. Tartautinė bendruomenė susitelkė aplinkos saugos, socialinis, ekonominis poveikis šios tragedijos yra kur kas platesnis negu tik tai tas regionas Amazonija yra planetos plaučiai. Ten atsir išskiriama deguonies 20 procentų visos planetos ir tai yra uh, namai daugiau negu milijono autoktonų, kurie tvarų gyvenimo būdą gyvena ir reikia apsaugoti tą gyvenimo būdą. Aš e, suprantu, kokia yra realybė, nes turėjau galimybę puikia vieną mėnesį kaip savanorė dirbau su nevyriausybinis organizacijomis, kurios padeda toms autoktonų bendruomenėms e, ieškoti tvarių alternatyvų savo gyvenimui. E, Ir man sunku įsivaizduoti, kaip jie šiandieną gyvena, matydami tokią tragišką padėtį. Ne pirmą kartą apėmė Liepsnos Amazonės regioną, bet 80 procentų išaugo šiais metais gaisrai lygnant su pernai. Ir žinome, kad ten uh, ieškoma gyvsidabrio, aukso ir dėl to yra deginami miškai ir e, dėl to kenčia tiek žmonės, tiek gyvūnai. Ir tai yra susijęs su neatsakinga, bet oriškia politika tų, kurie e, neigia klimato kaitą. Ponas Bolsonaro e, tarsi bando sukurti naują aukso karšnės bangą, užuot galvojęs apie aplinkos apsaugą kaip žinome, ponas Bolsonaro nesutiko visiškai su atitinkam aplinkos apsaugos institucijų Brazilijos nuomonė, bet gerbimas pirmininkė, atėjo dabar lemiamas etapas, galvojant apie Amazoniją. Žinome, kad 20 procentų miškų tame regione jau iškirsta. Mes, socialdemokratai, labai esame surūpinę dėl e, aplinkos apsaugos, taip pat dėl to, kad autoktonai stumiami iš savo žemių. Reikia apsaugoti Brazilijoje E, autoktonų gyvenamas teritorijas. E, taip pat e, noriu, noriu paminėti keletą aktyvistų, kurių, kuriuos taip pat mes turime apsaugoti. Mes turime galvoti, kaip apsaugoti žmonės ir taip pat aplinką. Mes, mūsų frakcija, remiame tuos žmonės ir sėksime jiems padėti ir reikalauti turime, kad Brazilijos prezidentas Bolsonaro prisimtų ir gyvenintų uh, tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus taip pat ir Merkosiur. Ir e, jeigu Brazilija neklausys e, to raginimo, ji turės susidurti su tarptautinė bendruomenė. Reikia e, prisiminti, kad kai nebeliks paskutinio medžio, nebeliks upėse vandens ir bus nebeliks žuvų upėse, mes neturėsime nieko, tik pinigus, kuriuos galėsime valgyti. Dėkoju. Dabar ponas Hoizik. Norėčiau pasakyti jums, kad per, šias, e, per pirmąją etapą negalėsite pasakyti pagal mėlynosios kortelės e, procedūrą. Pirmininkė, kolegos, komisijos nariai, e, ši vasara buvo siaubo vasara, jau kalbėsime apie miškų gaisrus. Pasaulis e, su siaubu žiūrėjo vaizdus, rodomus per televizorių, e, matydamas, kaip dega Amazonės miškais. Ir pasaulis buvo dar labiau šokiruotas išgirdęs, kaip prezidentas Bolsonaro kaltina nevyriausinės organizacijas, atseit jos prisidėjo prie tų gaisrų, o iš tikrųjų jos bandė apsaugoti vietos gyventojus. Šią vasarą matėme, kad e, miškai degė ne tik tai Amazonės regione, bet taip pat Sibirė ir Aleskoje degia mūsų planetos plaučiai ir mes uh, turime uh, suvokti, kad mes prisidėjome prie šios problemos. Ne tik dėl to, kad sukūrėme labai daug CO2, bet taip pat mūsų starimų įgyvendinimas, mūsų prekybos principai irgi e, verčia mus kaltais. Atėjo laikas veikti, pakeisti mūsų gyvenseną. Taip, Merkosiur e, kelia tam tikrų problemų, bet e, būtų lengvabūtiškai sakyti, reikėtų jų atsisakyti ir visos problemos bus išspręstos. Mes turėtume plačiau, giliau galvoti E, naujoji komisija savo, kad Europos žalės sustarimas yra didžiausias prioritetas, bet mes turėtume galvoti ne tik apie Europą, reikia žvelgti plačiau, mes turime galvoti apie poveikį visam pasauliu. Jeigu rimtai galvojame apie planetos išsaugojimą ir mūsų civilizacijos apsaugojimą, mes turėtume užtikrinti, kad mūsų žemės ūkio politika neprisideda prie miškų naikinimo, nes dabar būtent taip ir yra, įskaitant Amazonijos regioną. Mes turime užtikrinti, kad mūsų prekybos politika neprisidės prie miškų naikinimo, nes būtent ten dabar taip ir yra. Mes turime užtikrinti, kad mūsų energetikos politika taip pat ne, neprisideda prie miškų kirtimo, nes dabar būtent taip ir yra. Ko mums reikia? Mums reikia visą tai pakeisti. E, mūsų pačių labui ir mūsų vaikų labui. Dėkuoju. Ačiū žalių frakcijos vardu. Pone Hautala kalbės, kuri yra taip pat ir parlamento vicepirmininkė. Jai pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Amazonės miškų gaisrai mums tapo tam tikru žadintuvo skambučiu. Dabar mes pastebėjome, kad miškai dega ir kitose pasaulio regionuose, kad kovotume su klimato kaita, turime sulaikyti anglės dioksidą visomis įmanomomis priemonėmis ir didelį mastu tą galime padaryti tik tai išnaudodami mišką. Miškų plotai dabar paverčiami dirbama žemė ir turime aiškiai suvokti, kad Merkosūro prekybo, laisvos prekybos susitarimas e, yra skirtas padidinti jautienos, sojos e, eksportą iš e, Pietų Amerikos, iš e, Merkosūro ir kol kas mes neturime jokių garantijų, kad e, šiame sustarime bus laikomasi tarptautinių aplinkosauginių įsipareigojimų, tinkamų skyrių jame nėra. Noriu pasakyti, kad e, komisijos komunikate dėl miškų kirtimo ir naikinimo turi būti aiškus pažadas patvirtinti ES mastu tinkamą teisės aktą, pagal kurį būtume tikri, jog ES vartotojai nemoka už miškų naikinimą, pirkdami atitinkamus žemės ūkio produktus. Dabar komunikatą svarsto žemės ūkio taryba. Kodėl vien tik Žemės ūkio taryba šį komisijos komunikatą svarsto? Kodėl aplinkosaugos e, taryba jo neužsima? Ačiū. Dabar Ponas Ružė idėja frakcijos vardu kalbės dvi minutės. O aš prašau ponios autolas mane pakeisti ant pakilos, nes aš tuoj pats turėsiu kalbėti. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Amazonas miškų gaisrai mums kelia didžiulį nerimą. Prezidentas Makronas yra pareiškęs didžiulį susirūpinimą, tačiau jis turėtų rūpintis bent jau tokiu pačiu mastu ir e, situacija regione į pietus nuo Saharos. Prancūzija yra e, devinta pagal dydį pasaulio ekonomiką ir nepaisant e, to, e, Makronas remia e, Merkosūros susitarimą, kuris yra e, žalingas prancūzijos žemdirbiams. Mes e, prieštaravome e, kartu su ponelė Pen tiek setą susitarimui, tiek prieštaravome ir Merkosūro susitarimui, kuris yra pragaištingas mūsų žemės ūkiui. Galima būtų jo padarinius palyginti su e, Amazonos regiono miškų gaisrais. Ekologija aplinkosauga yra penelik rimtos temos, kad galėtume jas aukoti dėl vidaus politikos žaidimų. Taip pat mes tikėt, tikimės iš prezidento Makrono, kad jisai rūpintųsi lygiai taip pat ir e, Maršalo e, šalimi, e, salomis, Majotų, Polinezijoje E, Gvijana ir taip pat e, siektų kuo geriau išsaugoti Prancūzijoje priklausančią Amazonės miškų dalį, taip pat rūpintųsi atitinkamą situaciją Martinikoje ir Gvadelupoje. Deja, e, Emanuelis Makronas, manau, nieko nesijims, kad padėtų mamėtėms regionams ir saloms ir pasirašys Merkosulo susitarimą. Ačiū ponui Ružė, dabar kalbės Ponas Terč, EKR frakcijos vardu. Sveiki, dėkoju pirmininkė. Daug girdžiu, kalbant apie Bolsonaro, sakoma, kad jis kaltas dėl visų vykstančių tragedijų. Bet aš manau, kad e, ne visiškai mes teisingai viską vertiname parlamente, galvodami apie tuos įvykius. E, ką tik kalbėjo Ispanijos socialistų atstovai, kalbėjo jie apie aukso paieškas ir tai, kaip tai kenkia aplinkai. Bet visa tai pirmiausiai vyksta Venezuelos teritorijoje, kurią kontroliuoja ponas Maduro ir sukarintos gro, Kolumbijos grupuotės, pavyzdžiui, ELN ir kitos. Ir būtent Maduro pasikvietė tas grupės. Ir matome, kad Bolivijoje 2,5 milijono hektaro sudegė atogražų mišų. Ne Brazilijoje, bet Bolivijoje. Ir niekas nekalba apie Boliviją dėl to, kad ponas Moralės, kuris e, išplėtė e, kokaino e, gamybą, e, E, būtent prisidėjo prie miškų kirtimo, e, naikinimo ten ir tai yra viena iš didžiausių tragedijų, o mes galvojame tik tai apie Bolsonarų. Kiitokset edustaja Terts. Ja sitten GUE-ryhmän nimissä. Ačiū. GUE vardu vicepirmininkas Papadimulis. Ačiū. taryba, komisija ir mokslininkai mums siunčia tam tikrą žinią, kuris skatina mus neapsiriboti žodžiais, o imtis veiksmų. Neužtenka vien kalbėti apie problemą. Reikia padaryti išvadas, imtis priemonių ir pradėti daryti spaudimą. Stabdyti Amazonės naikinimą, Amazonės kaip planetos plaučių Skaičiai rodo štai ką. Per metus, per Bolsonaro valdymą, Amazonės kirtimai padidėjo 80 procentų. Reiškia, tai daugiau negu per prieš tai ėjusius trejus metus. Pats laikas Europos parlamentui veikti. Gėda, kad ši diskusija jos pabaigoje nebus priimta rezoliucija. Ir dėl to kaltos dešiniosios, kraštutinės dešinės partijos. Mes turėtume pasinaudoti spaudimu Merkosūrui ir Bolsonarui, kuris ir atstovauja kraštutinėms dešinėms jėgoms. Ačiū. Dėkojame papadimulis, o dabar nepriklausomas narys papadakis. milžiniški Amazonės plotai yra naikinami. Ir taip yra todėl, kad didžiulės kompanijos tuos miškus kerta, o e, kitos korporacijos superka tą medieną. Kitaip tariant, e, tos teritorijos yra atiduotos verslui ir kirtimai yra nekontroliuojami, o mediena naudojama biokūrui ir taip toliau. ES, jos vyriausybės turėtų nesislėpti nuo tų problemų ir daryti įtaką per Mercosur susitarimą. Daug kalbama apie klimato kaitą, tačiau Europos parlamentas dėl EPP sprendimo neparengė rezoliucijos dėl Amazonės norint užgesinti Amazonės gaisrus, reikia skirti tam lėšų, reikia atsodinti miškus. Ten, tose vietovėse, verslo veikla turėtų būti stabdoma. Ačiū. Toliau. Kalbės kiti frakcijų nariai. Pirmiausia, Lyze, pusantros minutės. Ačiū, pan pirmininkė, mėly kolegos, miškų gaisrai Amazonės regione yra didžiulio masto katastrofa. Noriu vieną pavyzdį pateikti pasirašius Paryžiaus klimato e, susitarimą. E, Brazilija neįsipareigojo mažinti savo pramonės kitų sričių taršos E, daugiausiai įsipareigojimų Brazilija buvo prisijėmusi e, miškų išsaugojimo srityje. Matome, kad e, jie to nesugeba padaryti ir dėl to kyla rimtų problemų pasaulio klimatui. Tačiau miškai dega ir kitose pasaulio vietose turime jų taip pat nepamiršti. Sibiro leskos miškų gaisrai kelia klimatui didžiulį pavojų, nes į aplinką išmetami didžiuliai kiekiai metano, o jo poveikis yra dar žalingesnis nei CO2 poveikis. Kai kurie čia reikalauja sustabdyti darybas dėl Merkosūro laisvos prekybos. Tai mes e, e, sustarimą, tai mes čia galėtume, aišku, apskritai visus prekybos sustarimus suspenduoti ir jų atsisakyti, tačiau ar galėtume tokiu būdu kaip nors daryti įtaką e, toms šalims, kad jos prisimti atsakomybę. Taigi turime čia griebti jauti už ragų, spręsdami šią problemą, tačiau turime ir patys rodyti pavyzdį, turime daugiau kalbėti apie miškų atsodinimą e, Europoje ir žinoma, mums reikia ir toliau stebėti situaciją. Taigi gerai, kad šiandien netvirtiname rezoliucijos dėl, dėl miškų padėties Europoje nei tarptautiniu mastu, tačiau svarstydami Abi šias temas turime elgtis labai atidžiai ir priimti sprendimus per ateinančią savaitę. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponui Lyzai. Miriam dalį dabar pusantros minutės kalbės. Ačiū pirmininkė. Mes šiandien kalbame apie didžiausią pasaulio atogražų miškų masyvą, e, kuriam grėsia išnykimas ir sunaikinimas. E, šie miškai svarbus mums ir pas, e, kovai su pasaulinė klimato kaita. Jeigu Amazono miškai išnyks, tai e, šiltumo efekto dujos išsiskirusios į aplinką negryžtamai paveiks klimato kaitą, nes Arkties ir subarkties regione dėl ledynų tirpimo daugiau nei 100 milijonų tonų CO2 į aplinką pateko. Jeigu ES nedės daugiau pastangų mažinama taršą, pasaulio klimato apšilimas, e, atšilimas, jo, jo mastai nesumažės ir CO2 <clears throat> tik tai dar didesnis kiekis bus išskiriama į aplinką, atitinkamas nuostatos yra ES ir Merkosur laisvos prekybos sustarime, todėl labai svarbu, kad jos būtų įgyvendinamos. Taip pat e, labai svarbu e, laikytis Paryžiaus prekybos susitarimo ir užtikrinti, kad būtų sodinama pakankamai e, CO2 absorbuojančių medžių pasaulyje, o labiausiai mums reikia, kad ES vieningai veiktų šią temą pasaulio mastu. Ačiū, ponė Dali. Dabar kalbės Nikolai Štefanuca pusantros minutės. Pone pirmininkė, komisijos nariai, matote, lankytojų tribūnose daugiausiai jauni žmonės sėdi ir jiems labai rūpi kova su klimato kaita, miškų gaisrai yra gamtos nelaimės ir e, atskiros šalis e, e, jų tikrai nesugebės vienas išspręsti. Amazonės miškų gaisrai kelia pavojų visam pasauliu ir visame pasaulyje miškų gaisrų mastai didėja palyginti su pastaraisiais metais. 18 metų rugsėjį buvo pasaulyje 16 tūkstančių gaisrų, 19 metų rūpjūtį daugiau nei 500 procentų, tokių gaisrų buvo 79 tūkstančiai. Europa e, taip pat negali būti e, šių procesų nuošalyje, nes nei viena pasaulio šalis e, gali būti apsaugota nuo tokių nelaimių ir negali viena su jomis kovoti. Todėl mums <clears throat> būtina e, stiprinti civilinės saugos e, gebėjimus ir sugebėti geriau kovoti su gamtos nelaimėmis ir turime būti pasirengę stelkti nacionalinių valstybių pastangas. E, tuo tarpu taryba dabar sumažina tinkamą europinį finansavimą šioms reikmėms turime jį statyti. Mes turime galvoti ne tik apie miškų gaisrus, turime galvoti apie žmonės, apie tų jaunų žmonių sėdinčių lankytojų tribūnose ateitį. Ačiū. Čia ponui Stefanu dabar žado Janik kalbės, prašau. Dėkui, pirmininkė, komisijos nariai, galima kalbėti iš dviejų pozicijų apie šį klausimą. Pirmiausiai smerkti, apgailestauti dėl to, kad naikinami tie nuostabus miškai žmonės kenčia, mes smerkėme Bolsonaro, kuris e, e, neigia klimato kaitą, kuris atiduoda Amazonijos regionai didžiojo verslo rankas. Uh, korumpuoto verslo rankas. Taip pat galime kalbėti apie e, prezidentą, kuris ksenofobas ir seksistas. Taip pat galime kitaip kalbėti, nekalbėti apie emocijas ar smerkimą. Reikia galvoti apie atsakomybę e, už tą mišką ir nesėti jo su jokiomis sąlygomis e, nei Merkiosiur, nei bendroji prekybos politika neturėtų kenkti miškams. Reikia laikytis taip Merkosur susitarimo, bet jeigu jūs ne. Bet mes turime prisiminti, kad Brazilija įsipareigojo eksportuoti sojų pupelės ir mėsą, jautieną, būtent tokiu būdu mes naikiname Amazotijos miškus. Ar jūs nematote, kad bendroji žemės ūkio politika, kurią palaiko komisija, uh, E, būtent kai mes importuosime daugiau sojų ir jautienos, mes e, tarsi nevykdysime savo e, įsipareigojimų ir mes kenksime tam regionui ir tiems žmonėms, kurie gyvena ten, taigi mes turėtume veikti. Dėkuoju, ponė Žado. Toliau Malin Bjork. Dėkuoju. Amazonė dega. Tai yra e, pasaulio plaučių ir mes pamatysime, ar galėsime suvaldyti kaip nors tą gaivalinę nelaimę ar ne. Jeigu ne, tai pasireikš e, klimato atšilimas, kuris gali būti pražutingas planetai. Brazilijos prezidentas Bolsonaro yra iš dalies atsakingas už tai, kas vyksta, nes jis neįvykdo e, jokios politikos, kuri padėtų autoktonams LGBTI ir panašiai jo politika yra pražudinga visam pasauliui. Taip pat jis imasi veiksmų, kurie palaiko miškų kirtimą. Aš e, suprantu, kad mes turime veikti ir pritariu anksčiau kalbėjusiam kolegai, mes turime pradėti veikti dabar. Ir vienas iš aiškių būdų yra sustabdyti darybas dėl Merkosur susitarimo. Ir taip pat reikia reikalauti, kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimo ir reikia sustabdyti Amazonijos miškų kirtimą. Ir tos sąlygos turi būti e, privalomas. Mes matome, kad jauni žmonės imasi veikti ir jie reikalauja iš mūsų taip pat imtis ryštingų veiksmų ir dabar. Dėkoju. Toliau Leonora Evi. Ačiū. Mes, europiečiai, esame lygiai taip pat atsakingi už Amazonijos gaistrus ir kitus gaistrus. Mes naudojame, valgome mėsą, aliejus importuojama, soja, kukurūzus, visa kita prisideda prie to, kad miškai patiria trečiosios šalise vis didesnį spaudimą. Miškai naikinami tam, kad būtų daugiau žemės ūkio plotų. ES poreikiai tiesiogiai įtakoja tuos procesus. Ir neužtenka dangstytis tuo, kad pasaulyje daugiau kaip 800 milijonų žmonių jiems trūksta maisto. Naujausi duomenys rodo, kad 2 milijardai, gali būti 2 milijardai gyventojų, kurie <clears throat> badauja arba trūksta maisto. Visi šitie procesai kelia realų pavojų mūsų planetai. Ir tai turėtų atsispindėti ES e, komercijos, priekybos politikoje, jeigu mes norėtume iš tiesų pasiekti tokių tikslų, kaip mažinti skurdą, siekti tvarios ekonomikos, mažinti diskriminaciją. Tai turėtų atsispindėti mūsų priekybos politikoje. Ačiū. Evi. Ja sitten seuraava puhui. Ačiū, Evi. Toliau Jarubas, pusantros minutės. Ačiū. Amazonės regionas tai gamtos rezervatas, kai kurie iš gaisrų sukelti tyčia tam, kad būtų išdegintas miškas ir atlaisvinti plotai ganykloms. Merkosūro priekybos susitarimas turėtų būti naudojamas kaip svertas kad mes įgyvendintume tam tikras nuostatas, priverstume tas valstybės laikytis Paryžiaus sustarimo dėl Amazonės apsaugos. Mes juk pageidaujame tvaraus vystimosi, todėl turėtų būti tam tikri kriterijai, kuriuos mes keltume dėl, pavyzdžiui, galvijų auginimo, taip kaip Europoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje ir kitose šalise. O šiuo metu mūsų bankai investuoja tose valstybėse, nors jos nesilaiko susitarimų ir naikina miškus. Amazonės gaisrai tai vienas dalykas, bet plačiau žiūrint mes neturėtume skatinti uh, nesažiningos konkurencijos, pirkdami produktus iš tų šalių, kurios tokių standartų kaip mes nesilaiko. Ačiū. Pone Pyri kalbės pusantros minutės. Pirmininkė kolegos, tie gaisrai atkreipė mūsų dėmesį į Amazonės e, gyventojų, 2,7 milijonų gyventojų problemas. Jie, jų gyvenimas yra priklausomas nuo atogražų miškų įvairovės. Tačiau į jų miškus veržiasi vyriausybės finansuojami įsiveržėliai ir naikina miškus tam, kad galėtų užsiimti žemės ūkiu. Gaisrai sukelti tyčia, kad būtų galima plėtoti žemės ūkį, kasybą ir taip toliau. Neatsitiktinumas, kad uh, atėjus valdžia Bolsonarui gaisrų smarkiai padaugėjo. Jo politika yra stumti į žemės vietinius gyventojus. Politika diskriminacinė ir bet kokie skundai yra ignoruojami. Todėl mes turime pasinaudoti savo ekonominėmis galiomis ir užsienio politikos įrankiais, kad gintume bioįvairovę, žmonių orumą ir apskritai mūsų planetą. Aš pacituosiu vienos iš vietinių genčių atstovo žodžius. Miškas, šis miškas, Amazonės miškas priklauso ne tik mums vietiniams gyventojams, bet visai planetai. Ačiū. Anthony Hook kalbės vieną minutę. Ačiū. Dangus virš San Paulo nusidažė juodais dūmais iš Amazonės. Amazonė tai mūsų uh, plaučiai, o vietos gyventojai, gentys, kurios ten gyvena, reikalauja vienintelės teisės, kad juos paliktų ramybėje. Gaisrai naikina jų namus. Į mane kreipiasi daug žmonių. Junktinės karalystės parlamentas uždarytas, nefunkcionuoja šiuo metu, bet šis parlamentas gali kalbėti garsiai. Brazilijos ekonomika auga, per dešimtmetį BVP padidėjo ko ne ketvirtadaliu. Ir klausimas Bolsonarui. Ponas Bolsonaro, jeigu sudeginsite Amazonės miškus, tai sudeginsite ir galimybę išlaikyti gerus santykius su ES. Privalu e, tučtoje užgesinti gaisrus, kad išsaugotume e, planetą. Ačiū. Jums užduodamas klausimas pagal mėlynąją kortelę, ar atsakysite? Scott Keito užduos klausimą. Komisariai Malmström buvo nusiustas laiškas, jį pasirašė daug narių dėl Bolsonaro politikos. Ir ten buvo raginama nepasirašyti prekybos susitarimų, jeigu juose nėra teisėtai privalomų nuostatų dėl aplinkos apsaugos. Noriu paklausti pono Huk, ar jis gali dabar balsuoti prieš ES ir Merkosūro sustarimą nes jame nėra privalomų nuostatų dėl žmogaus teisų ir aplinkos apsaugos. Pirmininkė, nesu girdėjęs apie šitą laišką. Šitas klausimas pernelyg sudėtingas, kad galima būtų sakyti taip arba ne, arba vienu laišku. Aš pasisakau už tai, kad ES priekybos sustarimai būtų naudojami kaip priemonė skatinti žmogaus teisės, sąžiningumą, aplinkos apsaugą ir žmogaus teisės. Ačiū. Toliau pusantros mintės kavacinį. Ačiū pirmininkė. Planeten. Und Brasiliens rechtsextremer Präsident Bolsonaro. Amazonės miškai dega, o Brazilijos eh, prezidentas eh, Bolsonaro uh, E, pažeidinėja klimato kaitos sustarimus, pažeidinėja čia buvių teisės. Todėl ir Europos politikams už šį elgesį tenka atsakomybė. Vien per pastarus metus ES iš Brazilijos 60 tūkstančių tonų etanolio importavo 700 tūkstančių tonų jautienos ir 5,5 milijonų tonų sojos. Ir e, visa tai vyko kertamų Amazonės miškų sąskaitą. Merkosūros susitarimas tik dar labiau paskatins miškų gaisrus, dar daugiau jautinos, dar daugiau etanolio importuosime ir dar daugiau miškų bus sunaikinta. E, e, Žemės ūkio lobistai ir, ir e, Bolsonaro tik tai už tai jums padėkos. Turime dabar prisimti atsakomybę už klimato kaitą. Protestai mūsų miestų gatvėse tik dar kartą parodo, kad parlamentas turi prisimti atsakomybę, turime sustabdyti Merkosūro susitarimą, turime tinkamai kontroliuoti maisto produktų tiekimo grandinės. Parlamentas turi galimybę sažiningiau užtikrinti sažiningesnę globalizaciją. Dabar reikia tą galimybę pasinaudoti. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Kavacinį. Dabar Martin Bušman vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau daugelis savaičių e, Prancūzijos atogražų miškai dega taip, kaip niekada anksčiau nedegė. Dėl to e, kaltas yra mūsų mėsos suvartojimas, besaikis, e, tam yra kertami miškų plotai, naikinamos vertingos gyvūnų ir augalų rūšis iš savo gyvenamo vietų išvaromi čia buviai didžiulis skaičius gyvūnų, kurie sudegė kančiose degant miškams ir išnaikintos augalų rūšys vertingos, tai yra tik tai keli žalingi padariniai. Visą šį procesą mes turėtume vadinti ekocidu, taip kaip genocidą e, naikinant žmonės ir atitinkamai jungtinės tautos turėtų šį ekocidą apibrėžti, tačiau JAV, Niderlandai ir kitos šalis reikalavo ekocidą išbraukti iš e, pasaulio nusikaltimų sąrašo e, už atinkamus veiksmus yra numatomos e, kaip tokius kaip miškų gaisai tik tai piniginės baudos, tačiau pasauliniai koncernai yra pasirengę sumokėti. Šiam procesui reikia padaryti galą. Ačiū uždėmesi, ačiū ponai. Bušmanui. Dabar Kristof Hansen pusantros minutės kalbės, prašau. President. Dėkoju pirmininkė. E, šią vasarą mūsų planeta degė, matėme miško gaisrus baisius Amazonėje, Amazonės regione, Azijoje, Afrikoje, Europoje. E, šiais metais tris kart buvo daugiau uh, gaisrų negu per 8-18 metų laikotarpį. Mes turime e, žmonijos labai kovoti su šio reiškiniu ir veikti pasauliniu mastu. Ponas Žado e, po savo šau jau išėjo iš salės, kalbėjusi apie tai, kokie baisus yra prekybos e, sustarimai, bet mes neturėtume visko kabinti ant tų sustarimų, turėtume galvoti, kaip taikyti aplinkosaugos standartus jiems ir tokiu būdu kovoti su klimato kaita. ES Merkosur Merkosur susitarimas yra išskirtinė galimybė Brazilijai, pavyzdžiui, e, priversti laikyti savo įsipareigojimų pagal Paryžiaus klimato susitarimą ir atkurti 12 milijonų hektarų miškų e, ponios ir ponai, priekybos politika aišku neįspręs visų problemų, bet ji gali būti naudinga. Pavyzdžiui, daugia šaliai sutarimai e, priekybos srityje, skatinantis e, ekologiškai pagamintų prekių e, prekybą. Mes neturėtume e, kaltinti vienų kitų, bet galvoti, kaip bendradarbiauti ir tokiu būdu žengti į priekį. Ir mes neturėtume pasiduoti ir ryštingai ieškoti sprendimų. Dėkoju dabar, ponė Gutelant. Vieną minutę, prašau. Dėkoju pirmininkė, e, komisijos nary. Miškai užtikrina švarų orą planetai, tai mūsų plaučiai ir miškai nepaprastai svarbus klimatui, galimybei užsitikrinti tvarę ateitį. Mes žinome, kad miškai e, absorbuoja CO2 ir jie vaidina labai svarbu vaidmenį ir jų išsakymas labai svarbus mums siekiant Paryžiaus e, klimato kaitos tarimų. Tai miškai yra tarsi vienas plautis, kitas yra technologinė plėtotė, pereimas technologinis. Mes e, žvelgime dabar į Amazonijos miškus, jie nepaprastai svarbus. At atogražų miškai tame regione iš tikrųjų vadinami planetos plaučiais, nes 2 milijardus CO2 tonų absorbuoja. Taip, teisingai girdėjote, tai yra 5 procentai visų pasaulio emisijų. Tai yra be nesvarbiausias šaltinis, kuris leis mums uh, E, įgyvendinti Paryžiaus sutarimus ir mes turime užtikrinti, kad e, šie to gražu miškai tą ir padėtų daryti. Tai susijęs su mūsų ateitimi. Mes turime veikti atsakingai, turime užtikrinti, kad darysime viską, kad tuos miškus apsaugotume. Dėkoju, ponė Gutent. Toliau kalbės Stefan Bižų. Vieną minutę jums skiriu. Gerbiam pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš esu iš Prancūzijos užžiūrio teritorijų ir norėčiau pasakyti, kad e, suprantu susirūpinimą Amazonijos gyventojų, jiems kilo dėlis pavojus dėl to, kad naikinami miškai, mes turime siekti juos apsaugoti. 300 tūkstančių europiečių e, gyvena e, Prancūzijos Gujanoje, tai yra taip pat Amazonijos e, miškų teritoriją. Mes turime galvoti apie tuos ir mes e, turime veikti, reaguoti ir dėl to vien jau galvoti, kaip apsaugoti Amazonijos miškus. Ir mes turime veikti greitai, Tai yra nepaprastai aktualus klausimas. Mes turime galvoti apie e, procedūras parlamente, turime ryštingai veikti ir taip pat koordinuotai apskritai reaguoti kad pasiektume veiksmingų rezultatų. Aš e, reikalauju, kad būtų panaudotos visos egzistuojančios priemonės mes turime turėti strategiją Amazonijos e, miškų klausimu. Ir turėtume užtikrinti pagarbą tiems miškams, e, gerbti biovairovę, taip pat e, gerbti e, vietos gyventojus, jų senasias tradicijas, kultūrą. Ir reikia taip pat nepamiršti įsipareigojimus, kurie prisimti Paryžiuje. Dėkoju, ponė Bižu. Toliau kalbės Bas Aikaut. Vieną minutę. Dėkoju, gerbam pirmininkė. Aš manau, visi buvo šokiruoti tų vaizdų, e, kur ir mm, Rod, kuris, kurie parodė, kaip dega Amazonijos miškai ir taip pat e, kalbame apie priekybą, pavyzdžiui, tarp Brazilijos ir ES. Aš nenoriu nieko kaltinti, bet noriu apie kolegoms kai ką pasakyti. Paskaitykite, kas ten yra parašyta. Jeigu galvojate, kaip užkirsti kelią e, miškų kirtimui per dabartinį Merkosių sutarimą, tai pamatysite, kad kažkur e, priekybos ir darnaus vystimosi skyriuje Vos keletą dalykų pasakyta, būtent skatinti e, priekybą išaugintą teritorijose, kur yra darniai tvarkomasi su miškais, taip pat e, kur pa, skatinant apsaugoti vietos gyventojus. Taigi vartojami tik tai tokie žodžiai kaip skatinti ar propaguoti. Uh, tas prekybos susitarimas e, kaip prioritet, turi labai keistų prioritetų. Tik tai skatinama e, tam tikri dalykai, pavyzdžiui, tokie kaip tvarumas. Ir norėčiau pateikti klausimą komisijai tarybai, ar nenorite pakeisti formuluočių, kad atsirastų privalomos taisyklės, o ne, e, kad būtų tik tai tokie labai silpni skyriai, kaip kad dabartinėme Merkosur prekybos sustarime. Eickhout. Ja sitten edustaja Emmanuel Morel, yksi minuutti, olkaa hyvä. Emanuel Morel, vienai minutiai. Dėkuoju, pirmininkė. Mes tikrai visi esame šokiruoti to, kas vyksta Amazonijoje. Bet negalima tik tai smerkti, reikia išsiaiškinti priežastis ir pasimokyti mums kaip politikams pirmoji priežastis yra nusikalstama pono Bolsonaro politika. Jisai bando uždrausti NVO e, veikti, naikina vietos gyventojus ir vis dar e, nori, kaip galima plačiau, naudoti toksiškus pesticidus. Tai yra palanku didžiajam verslui. Brazilijos, kuris orientuotas į eksportą ir kuriam vis reikia daugiau plotų, pavyzdžiui, sojai auginti. Ir mes taip pat esame atsakingi, nes esame tarsi veidmaidžiai. Kolega iš dešiniųjų pusės sakė, kad nereikia visko, kal, visko kaltinti Bolsonaro, bet tai yra tarsi pokštas labai prastas, nes sakoma, daugiau detanolio, daugiau mėsos, dar kažko. Ir susidaro baisi situacija, naikinami masiškai miškai E, kolegos iš dešinės e, Renew frakcijos atstovai, būkite nuoseklus, suvokite, kokia yra situacija ir atmeskite Merkosur sustarimą. Kiitokset, edustaja Morel. Sitten... Ačiū, ponia Morel. Edina Tot pusantros minutės dabar kalbės. Ačiū pirmininkė matėme, e, kokį e, baisų ardomai poveikį daro miškų gaisrai, ypač Amazonės regione. Tai yra didžiulio masto gamtos nelaimė. ES privalo teikti finansinę techninę pagalbą visiems, kurios, kuriems jos reikia. Kalbant apie miškų kirtimus mes turime suvokti ir e, matyti su jais susijusias finansinės ir e, ekonominės priežastis. Manau, kad vertinant komisijos komunikatą, e, svarbu, kad būtų praktiškai įgyvendinamos visos jo nuostatos. Ir